žmonės bus informuoti. Parlamento sesija baigta, visiems gero grįžimo namo, tikiuosi, kad galėsite pailsėti nuo savo darbų, jausmų per visą vasarą ir e, rudenį vėl susitiksime.